Nematau norinčių, tai reiškia, kad protokolai yra patvirtinti. Dabar pirmininko pranešimai. Parlamentarai Atanasijos Pafilis ir Atanasijos Plėdris mane informavo, kad atsisako Europos parlamento mandatų nuo 2009 metų spalio 14 dienos, nes buvo išrinkti į Graikijos parlamentą. Aš patvirtinu kad nuo 2009 spalio 14 dienos pagal 7 e, Europos parlamento rinkimų e, įstatymo 7 straipsnio antrą dalį ir pagal e, darbo tvarkos taisyklių ketvirtąjį straipsnį patvirtinu mandato atsisakymą. Taip pat Graikijos vyriausybė mane informavo, kad naujais Europos parlamento nariais taps Spiridonas Danielis, kuris pakeis Georgijos papa Konstantino nuo e, spalio 8 dienos. Ir Hararampos Agroakis, kuris e, pakeis Atanasijos Pafilis taip pat nuo jis pakeis nuo 14 spalio, o Nikolaus Salavrakos pakeis Atanasijos Plevris nuo 2009 metų 14 spalio. Sveikinu naujus kolegas, kurie yra tarp mūsų šiame parlamente. Ir primenu kad remiantis trečios straipsnio antrąją dalimi darbo tvarkos taisyklių per perinamą laikotarpį, kol bus tikrinamas parlamentaro tinkamumas eiti šias pareigas, kol gausime atitinkamą patvirtinimą, kad jie neužima jokių kitų pareigų, kurie nesuderinami su Europos parlamento nario darbu, naujieji parlamentarai dalyvaus parlamentario organų posėdžiuose E, vadovaudamas e, atitinkamus teisėmis, kurios yra nustatytos darbo tvarkos taisyklėmis. Taip pat gavau iš ECR frakcijos informaciją apie atitinkamas permainas e, parlamento komitetuose ir tarp parlamentinėse delegacijose. Tai